kad ponas Brok tai jau padarė, bet kokiu atveju jis mane informavo, kad susisiekė su Maroko užsienio reikalų ministro pavaduotoju, būtent, kad būtų sprendžiama šis klausimas. Toliau, e, Kipro institucijos e, mane informavo, kad ponas Joanis Kasolidis buvo paskirtas užsienio reikalų ministru nuo kovo pirmos dienos ir aš norėčiau um, viso Europos parlamento vardu padė, e, pasveikinti poną Kasulydės pradėjusį įti šias pareigas. E, jį pakeis Andrėjas Picilydis nuo kovo ketvirtos dienos. Sveikinu ir kolega Picilydis. Ir kuo nuoširdžiausiai e, sveikinu um, pona Picilydės. Pagal septintą straipsnį turi būti iš karto renkamas parlamento narys ir jis, jo, pareigos įsigalio, jo postas įsigaliojo nuo kovo pirmos dienos. Kovas, atsiprašau, kovo ketvirtą dieną ponas Picilidis taps e, Europos parlamento narių. Toliau trečio straipsnio antroji dalis. E, kol pagal šią dalį nebus e, e, patikrintas pono Picilidis mandatas, jis gali dalyvauti parlamento veikloje, nebent paaiškės, kad yra kokiu nors jam paskirtų užduočių, dėl kurių jis negalėtų eiti